bendradarbiavau su Estijos ministru pirmininku ir jis mane patikino, kad migracijos klausimas tikrai bus įtrauktas. Birželio 15 dienos protokolas ir patvirtinti tekstai buvo išplatinti, ar kas nors turi pastabų. Gerai, tai tuomet protokolas patvirtintas.